šalių lygių ir taip pat ES lygių. Reikia skatinti užimtumą, vystimasi, kurti daugiau darbo vietų, turėti aukšto lygio strategijas. Pirmininkas sako, gal jūs galėtumėte truputėlį lėčiau kalbėti, kad vertėjai spėtų paskui jūs. Kalbėtas atsiprašo. Taigi reikia pagerinti ekonominį valdymą e, ir taip pat užtikrinti skaidrumą to ekonominio valdymo. E, turėti geresnį statistinį mechanizmą krizių valdymo ES. Ir visa tai turi būti daroma Europos piliečių labui. Krizė visus palėtė, o ne kažkokias atskiras valstybės. Mums reikia bendrijos lygių solidarumo. Pirmininkas dėkoja kalbėtojų, ponas Madlener.